Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. May... E, sveiki, ponios ir ponai. Norėčiau paprašyti jūs sėsti. E, prašau visų susėsti. Ir ir tuomet pradėsime labai įdomias diskusijas. Uh, <clears throat> let me welcome all of you. Norėčiau visus pasveikinti jūs. Bet pirmiausiai e, paskirtąją komisijos e, narę, vicepirmininkę e, ponę Alenką Bratušek. Ji yra buvusi Slovenijos ministrė pirmininkė. Mūsų klausimas yra rengiamas bendrai tarp e, aplinkos saugos, viešos sveikatos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos e, komiteto, kuriam vadovauja ponas Džiovanį Levie ir e, pramonės mokslinio tyrimo ir energetikos komiteto. Aš šiam komitetui vadovauju matote pavardės mūsų. Tai yra antras bendras komitetų klausimas. Mes su ponu Levie kartu pirmininkausime šiam klausimui. Taip pat norėčiau pasveikinti visus, kurie susirinkote šioje salėje, dviejų komitetų atstovus ir Europos e, pilietinės visuomenės, nevyriausybinio organizacijų atstovus, valstybių, narių atstovus, bendrovių. Mūsų e, viešasis klausimas yra transliuojamas e, internetu. Galite klausyti tiesioginės transliacijas per parlamento puslapį o europiečiai gali mūsų darbą ir stebėti. Dar norėčiau pasakyti, kad mūsų komitetas yra atsakingas apskritai iš ES energetikos politiką, už vidaus energetikos rinkos sukūrimą ir funkcionavimą, įskaitant išteklių saugumą, energetikos taupimą, energetinį efektyvumą, atsinaujinančius energijos šaltinius energetikos e, tinks, tinklų e, saveikumo skatinimą, e, transeuropinių tinklų plėtojimą energetikos sektorija. Energetikos politika bus nebejotinai viena iš svarbiausių darbo tvarkės klausimų mūsų komitetui naują kadenciją. Ir gerbiama paskirtoji komisijos narė, vicepirmininkė, mums papasakos, kviečiu ją papasakoti, kaip ji ketina uh, spręsti įvairias problemas. Mes puikiai visi žinome, kad tokie klausimai kaip konkurencija, užsienio reikalai, pramonė gali būti labai svarbus elementai, kuriant energetikos sąjungą. Jūs visi esate kolegos gavę iš Envi ir Itre komitetų visus dokumentus, pirmiausiai ponios Bratušek įgaliojimų laišką, jos gyvenimo prašymą, jos finansinių interesų deklaraciją, taip pat e, laiško dėl jūri komiteto išvedų kopijas dėl ponios Bratušek paskirimo ir taip pat visus atsakymus raštiškus į mūsų klausimus, į mūsų klausimyną. Ir jūs turite visus tos dokumentus ant savo darbo stalų. Prieš perdodamas žodį kolegai, kitam pirmininkui dar noriu pasakyti, kad parlamentas vertina paskirtuosius komisijos narius atsižvelgiant į jų bendrą kompetenciją atsidavimą Europos reikalams bei asmeninį nepriklausomumą. Taip pat vertiname žinias konkrečioje srityje ir jų bendravimo komunikacijos įgūdžius. Ir mes turime per šį klausimą būtent įsigilinti šios dalykus. Gerbiamas vicepirmininkė, žodis jums. Dėkoju ponia Buzekai. Aš taip pat norėčiau pasveikinti paskirtąją vicepirmininkę, komisijos narę Alenką Bratušek. Ji Slovenijos vyriaus... Slovak... Slovenijos vyriausybėje yra ėjusi įvairias pareigas, e, vadovau nacionaliniai asamblėjai, taip pat viešųjų finansų komitetui ir vasario 27 pernai ji tapo Slovenijos Respublikos e, ministrė pirmininkė, pirmoji moteris, kurie šias pareigas, o šiais metais ji taip pat e, vadovavo ir sveikatos apsaugos ministerijai. Ji komisijoje vadovaus e, kitų komisijos narių darbui, derins, koordinuos jų veiksmus. Pirmiausiai e, komisijos nariai atsakinga už energetiką, klimato kaitą, taip pat aplinkosaugos, jų, jūrininkysės reikalų, e, žvejybos komisijos nario veiklą koordinuos ir vienas iš didžiausių uždavinių yra užtikrinti energetikos sąjungą, taip pat daug dėmesio skirti klimato kaitos dalykams ir e, bus koordinuojamos esminės pagrindinės iniciatyvos, e, taip pat siekiama užtikrinti deramą ES e, poziciją tarptautinėse dėrybose. Mm, taip pat ji bus atsakinga už e, žaliojo augimo potencialą, kuriant darbo vietas, e, dirbs atsinaujinančios energetikos srityje. Dėl to mūsų komitetui labai bus įdomu išgirsti ją ja, mums. Uh, E, labai rūpėsi naujinant energetiką, norime, kad e, plėtotume žemų CO2 emisijų ekonomiką. E, žaliųjų priemonių kontekste taip pat noriu pastebėti, kaip svarbu mums pristatyti suderintą poziciją tarptautinėse darybose, ypač galvant apie Paryžiaus aukščiausių lygio sutikimą 15 metais. Mums labai svarbu yra užsitikrinti veiksmingą struktūrą 30 metų klimato priemonių dėryboms ir taip pat reikia mm, galvoti apie CO2 emisijų rinkos reformą ir apivartinių taršos e, leidimų prekybos sistemą. O dabar e, vėl e, suteiksiu žodį kolegai Buzekui, kad jis pristatytų klausimo struktūrą. Dėkoju, kolega. Noriu pasakyti, kad pradžioje gerbiama paskirtoji vicepirmininkė komisijos narė pasisakys, padarys įžanginę kalbą. Įtrė komiteto atveju 15 e, minučių buvo numatytas pasisakymų tokių laikas, Envi komitete 10 minučių, taigi e, su gerbiamu pirmininku sutarėme 12 minučių jai pasiūlyti, e, suderinimą mūsų ir Envi komiteto tradicijas ir apie tai informavome kandidatę. Ji yra pasirengusi kalbėti 12 minučių. Manau, e, kad tai tinkamas kelias e, dirbti, paskui jai skirsime penkias minutės pabaigoje klausimo. Po pradinio pasisakymo bus, kaip visada, e, pateikta 45 klausimai, po 3 minutės 1 minutė klausimui ir 2 minutės bus skirta atsakymui. Noriu pasakyti, kad e, taip. E, noriu tai pasakyti ir kandidatai, ir visiems kolegoms, ir visų prašau e, laikytis e, kalbėjimui skirto laiko. Penkias minutės viršyti leisime kolegoms, o kandidatai apie dešimčia sekundžių viršti laiką, o po to bus išjungtas mikrofonas. Ne visuomet. E, noriu būti toks nemandagus, bet mes turime galių tokių. Dešimt e, minučių likus iki kalbėjimo laiko pabaigos, e, pamatysite žvaigždutę švieslentėje. Jūs dešinėje pamatysite dvi žvaigždutės kartais jūsų kalbėjimo laiko pabaiga, gerbiama kandidatė. E, pirmajame, pirmajame raunde frakcijų atstovai pateiks klausimus, vertimas užtikrintas 23 kalbomis, galite kalbėti savo kalbą. Bet nekalbėkite pernelik greitai, nes reikia išversti viską tiksliai. Diskusijos yra tiesiogiai transliuojamos per mūsų tinklavietę. Taip pat galėsite ten pat rasti ir mūsų klausimo įrašą šiek tiek vėliau. Dabar klausimas prasideda, viską išsiaiškinome, gerbiama paskirtoji komisijos narė, būsi ministrė pirmininkė, norėčiau pakviesti Jūs pasisakyti. Prašom. Thank you.